Good afternoon. I would like to propose you to take your seats and start. Labadiena, siūlyčiau visiems užimti savo vietas, kad galėtume pradėti posėdį. Labadiena, prašau dar kartą visų susėsti savo vietas. Uh, seat and start the meeting. Use this yeah, yeah, yeah. I hate this. I think you can. We, we can. Oh, Natanzano is here. Okay. Thank, thank you very much. Taigi, dar kartą laba diena. Prieš pereidami prie darbo tvarkės klausimų, noriu informuoti Jūs apie du pakeitimus. Elektroninis nubalsavimas balsavimas numatytas septintajame punkte dėl pono Kešmeno pranešimo atidedamas iki lapkričio 23 dienos. Taip pat buvo numatytas koordinatorių posėdis, kuris turėjo įvykti po komiteto posėdžio. Jame rengėmės priimti sprendimą dėl delegacijos į Siciliją e, planų pakeitimų, tačiau visa tai sutarta pagal raštišką procedūrą, taigi koordinatorių posėdžio nebereikės. Todėl, jeigu neprieštaraujate šiems pokyčiams, galime juos patvirtinti ir pereiti prie darbo tvarkės. Dar vienas pranešimas dėl vizito į Italiją. Jūs tikriausiai žinote, kad šis vizitas buvo numatytas dėl padėties susidariusios ten dėl tri, piliečių iš trečiųjų valstybių. Buvo nuspręsta, kad e, 12 narių turėtų vykti į Siciliją, e, į Italiją ir apsilankyti Trapanį, Agrigento, Lampedūzoje, Palermo ir Minėjo Sicilijoje nuo 24 iki 26 lapkričio. Iš APP frakcijos 4 nariai, iš socialdemokratų 3, Aldė 1, Žaliųjų 1, e, Krikščionių reform, konservatorių reformistų 1, GUE 1, EFD 1. Aš tikiuosi, kad jūs pritarėte šiam pasiūlymui. Uh, Ir jei taip, perinu prie trečiojo mūsų darbo prakės punkto, pagal kurį svarstomi 2009 e, reglamento 810 pakeitimo dėl e, bendrijos vizų kodekso įsteigimo pranešėjas šiuo klausimu ir ponas Lui Mišelis, bet prieš tai išklausysime komisijos atstovo pasisakymo. Ir jeigu komisijos atstovas jau yra, norėčiau prašyti jūsų pristatyti komisijos pasiūlymą pakeisti šį reglamentą. O po to išklausysime taryboje pirmininkaujančios Lenkijos atstovų pasisakymo. Prašau, žodis jums, komisijos atstovai. Merci, madame la présidente. Um... Ačiū, ponė pirmininkė. Man tenka garbė pristatyti šiandien pirmąjį vizų kodekso pakeitimą, kuris, kodekso, kuris galioja nuo 2010 metų e, balandžio mėnesio. Pirmasis e, komisijos, pirmoji komisijos ataskaita apie kodekso įgyvendinimą turėtų pasirodyti 2013-aisiais, tačiau prieš tai teikėme pasiūlymą pakeisti jį. Ir ta situacija negalėjo būti numatyta, nes pirmoji ataskaita turėjo, turėtų pasirodyti tik 2013-aisiais. Ir nedažnai e, taip šviežiai priimtus pas teisės aktus reikia keisti Bet per pirmąjį vizų kodekso įgyvendinimo etapą paaiškėjo, kad kodekso trečiajame straipsnėje, kur numatyta e, tran, galimybė išduoti vizas, tranzitinės vizas oro uostuose, įsivėlė klaida. Tai nėra ir, ir todėl susidaro neiški teisinė situacija. Todėl Europos komisija nusprendė pateikti tokį klaidos atitaisimą vizų kodeksui, tai yra korigendumą. Bet tai dar nėra tos, to kodekso įgyvendinimo ataskaita. Mūsų siūlymas yra trumpas, maždaug penkių puslapių ir, ponė pirmininkė, tikriausiai turėčiau bendrais bruožais plačiau paaiškinti situaciją ir pristatyti tą e, techninio pobūdžio pakeitimą. Nes tekstą be abejonės skaityti nėra lengva ir, ir, ir, ir suvokti to pasiūlymo tikrąją esmę nėra lengva. Norėčiau visų pirma priminti Jums, kad galioja 2001-538 reglamentas, kuriame numatyti negatyvus ir pozityvus sąrašai. Tai yra sąrašai trečiųjų valstybių, kurios e, gali pateikti, kurios E, nu, norėdamas patekti Šengeno erdvę, turėtų e, gauti vizą ir tokių, ša, tų šalių sąrašas, kur, kurių piliečiai neprivalo turėti e, vizų. Žmonės atvykstantis į Šengeno šalių oro uostus, į tarptautinę zoną, jie neprivalo turėti vizų, net jei jų šalis yra jų valstybė yra negatyviame sąraše. Pavyzdžiui, Marokas yra tame negatyvių valstybių sąraše ir marokietis atvykstantis iš Kasablankos į Paryžių, o po to vykstantis į JAV, jeigu jis pas, būna tik oro uoste, tranzitinėje zonoje, jis neprivalo, iš jo nereikalaujama turėti vizos. Taigi tokiais atvejais tas sąrašas netaikomas. Tačiau buvo nuspręsta, kad kartais sau, dėl saugumo sumetimo arba siekiant kovoti su slapta migra, imigracija e, reikėtų reikalauti, kad e, lankytojai, keleiviai, kurie e, patenka į tokias tranzitinės zonas, turėtų turėti vizas. Tai taip vadinama tranzitinė oro uosto viza. Vizų kodekse to, leidimas išduoti tokias vizas numatytas ir mes į, taip pat pa, pa, parengėme maždaug 12 valstybių sąrašą, valstybių, kurių piliečiai, net jei jie tik tai e, vyksta per Šengeno oro uostą, pavyzdžiui, čia kalbame apie Irano, Irako, Pakistano, Afganistano piliečius Taigi, tai numatyta vizų kodekse. Be abejo, nes yra išimčių, kuomet ta prievalė netaikoma žmonėms, kurie yra tų 12 valstybių piliečiai. Ir todėl yra numatyta galimybė taikyti išlygą tais atvejais, kai tokie žmonės, kaip, kai įvertinama, kad tokie žmonės nekelia pavojaus viešai uh, tvarkai arba e, nėra tikimybės, kad jie taps neteisėtais migrantais. Ir tekste, kur kalbama apie leidimus apsigyventi, kai, kur, kai kuriais atvejais valstybės gali nereikalauti tos oro uosto vizos. Nes jeigu tie žmonės turi jau leidimą apsigyventi trečiojo šalyje, uh, Kanadoje arba Junktinėse valstijose, tuomet jie nekelia pavojaus ir jie gali vykti per mūsų Šengeno erdvės oro uostus. Dabar perinant prie trečiojo straipsnio to pasiūlymo, ten numatyta išlyga, mm, kuomet galima netaikyti e, e, reikalavimo turėti tranzitinę vizą, jeigu asmenys, iš kurių būtų galima to reikalauti, turi leidimą apsigyventi trečiosiose valstybėse. Čia kalbame apie šalis, kurios yra Šengeno erdvės narėmis. Tai neapima Airijos, Junktinės karalystės, Rumunijos, Bulgarijos ir Kipro, kurios, šalių, kurios dar neįgyvendina Šengeno sutarties. Taigi, prieiname prie išvados, kad tais atvejais, kai tų 12 šalių piliečiai turi leidimą arba apsigyventi arba Junktinių valstybių vizą, jie gali vykti per mūsų e, oro uostus be tranzitinės oro uosto vizos. Tačiau, kai jie turi e, Junktinės karalystės, pavyzdžiui, leidimą arba vizą apsigyventi, jie, jie tarsi ir privalo įgyti tokią vizą. Ir visą tai paaišk, galima paaiškinti tuo, kad komisijos pirminėme pasiūlyme nėra minimos, uh, uh, yra minimos Šengeno erdvės valstybės narės, o ne visos ES valstybės narės. Todėl ir susidarė tokia situacija. dėrybų eigoje, e, svarstant, darantis dėl reglamento teksto, išnyko nuoroda kažkuriuo etapu į ES valstybės narės. Ir aš neslėpsiu, kad mes bandėme tą klaidą ištaisyti ir komisija parengė gairių, e, gairių rinkinį, taip pat įgyvendinimo rekomendacijas šiam vizų kodeksui. Ir to, to, tos administracinės instrukcijos, tai yra administracinės arba praktinės instrukcijos, tačiau jos negali pakeisti e, teisės akto nuostatų. Ir komisija nusprendė, kad reikia teikti šį pasiūlymą, kurio tikslas ištaisyti klaidą, kuri buvo padaryta ir kuri visiškai na, ne, neatspindi komisijos ketinimo tapti e, viena iš te, teisės aktų tvirtinimo valdžių. Kalbame apie, e, apie tuos atvejus, kuomet e, žmonės privalėtų turėti E, tranzitinės oro uostų vizas. Taigi, šiuo, sprendžiant šį aspektą, nereikia laukti 2013-ųjų, galima ištaisyti šią klaidą dabar. Būtent taip ir paaiškiname šį pasiūlymą, kuris yra gana techninis savo turiniu ir gana sudėtingas, bet komisijos nuomonė jį būtina pateikti, kad būtų tiksliai iša, suformuluota, suformuotas teisinis asmenų statusas, apie kuriuos kalbėjau. Taigi, ponė pirmininkė, tie, toks būtų pasiūlymas ir aš esu pasirengęs atsakyti visus klausimus, kurių gali kilti. The... Dėkoju. Ačiū už tokį išsame informaciją. Dabar steiksiu žodį ponui Filip Jasinski, tarybos atstovui, o po to Lui Mišeliui. Labą dieną. Kai aš pasisakau lybę komitete, aš visuomet pristatau tarybos pasiūlymą, tačiau šį kartą pasiūlymas yra gan techninio pobūdžio Ir dažnai tokius pasiūlymus labai sunku pristatyti. Ir šiuo bent jau atveju tikrai nėra jokių politinių aspektų, yra tik techniniai aspektai. Ir turiu prisipažinti jums atvirai, kad aš esu tiesiog, na, iki ausų įsimylėjęs šį vizų kodeksą. Jis, man atrodo, nuostabus dokumentas ir paketas. Jis, jis yra skirtas supaprastinti žmonių gyvenimą. Ir aš suprantu, mano nuomonė šis techninis pasiūlymas dar labiau pagerins paketą pasakysiu dar vieną dalyką. Mes jau du kartus taryboje galėjome pateikti savo nuomonę dėl šio dosie ir valstybės narės iš esmės nekeičia paties failo. E, jom patiko pirminis komisijos pasiūlymas ir aš manau, kad per ateinančias kelias dienas klausimas bus perdotas koreperui ir bus patvirtintas oficialiai. Ir e, jūsų turbūt nenustebins vienas nedidelis pakeitimas žodžių pakeitimas, nes mes e, tam tikrą klaidelę aptikome, ją jau aptarėme su komisija ir nusprendėme, kad formuluotė turi būti išdėstyta kitaip, bet iš esmės daugiau pakeitimų nebus ir turinys nesikeis. Ir vėlgi dar pabrėšiu, kad valstybėm narėm taryboje šis dokumentas patiko ir buvo priimtinas ir tokie pasiūlymai mums labai patinka. Ačiū. Dėkoju. Ypatingai ačiū už tą jūsų prisipažinimą apie meilę šiam kodeksui. Prieš suteikiant žodį Lui Mišeliui dar pasakysiu, kad mus informavo, jog nėra vertimo į rumunų kalbą. Ir iš jos tokią informaciją gavom paskutiniu momentu. Ar galime dirbti toliau? Dabar suteiksiu žodį kolegai Lui Mišeliui. Jis yra mūsų komiteto pranešėjas dėl šio reglamento ir paskui, jeigu kiti kolegos norės, galės irgi pasisakyti, prašau. Bien, merci beaucoup. Euh. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai už tai, kad taip tiksliai pristatė savo pasiūlymą pakeisti vizų kodeksą. Kaip jau girdėjote, tas siūlymas pakeisti apsiriboja tik vizų kodeksu. Tai yra techninio pobūdžio klaidos atitaisimas. Tai susijęs su eurostų tranzitinėmis vizomis ir kiek suprantu ir kaip spėjau valstybių narių taikomos tvarkos, tai niekaip nepakeis. Reglamento pakeitime numatyta, kad treč, leid, trečiųjų šal, gyventi e, trečiosios šalise leidimų turėtojai, e, kurie tik vykstantis tranzitu per Šengeno erdvę ir, pavyzdžiui, vykstantis į vieną iš ES valstybių narių, e, Joktinė karalystė, Airija, Kipra, Rumunija arba Bulgarija neprivalės turėti e, tokių vizų. Tačiau jeigu kalbame apie Irako piliečius vykstančius į Bulgariją, tai jie taip pat neprivalės turėti tokių oro uosto vizų. Taigi tas pakeitimas yra logiškas, tai e, yra naudingas įrankis. Ir čia kalbame apie asmenys, kurie jau turi leidimus apsigyventi ir e, taip pat apie asmenys, kurie nekelia nelegalių migrantų pavojaus. Tai taip pat sumažins administracinę naštą tenkančią valstybėms narėms. Aš palaikau šį pasiūlymą, pakeitimo pasiūlymą. Ir kadangi tai techninio paudžio pakeitimas, vis dėlto tai keit, Tai, tai taip pat e, keičia ir mūsų požiūrį į žmonės, tai kaip mes elgiamės su žmonėmis, tai leis daug sparčiau dirbti. Ir aš tikiuosi, kad mes sulauksime konsensuso e, svarstant šį klausimą, kaip jau atrodo aišku, kad taryboje jis yra. Ir aš tikiuosi, kad iki lapkričio pabaigos mes jam pritarsime. Ar tai bus patvirtinta iki metų pabaigos, aš tai yra mūsų sekretoriato, man paaiškino, kad laiko lieka mažai Tačiau, kaip sakė komisijos atstovas, norėčiau priminti, kad tai visiškai nesusijęs su vizų kodekso įgyventinimo peržiūra ir įvertinimu, kuris vyks vėliau. Ir todėl nėra jokių priežasčių vėlinti šios korekcijos įgyvendinimą. Viskas buvo labai tiksliai pristatyta. Have, uh... Dėkuoju. Pone Somar, pirma klausė, noriu paklausyti po to panas Sančio. Ačiū pirmininkė. Į mano klausimus iš esmės atsakė komisijos atstovas. Norėčiau paklausti, kasgi padarė šitą klaidą, kodėl jinai nebuvo pastebėta anksčiau. Žinoma, suprantama, kad rengiant įgyvendinimo nuostatas konkrečiam teisės aktui dažnai pasitaiko tam tikri trūkumai, pamatomas klaidelės, tačiau žinoma, šitas klaidelės buvo galima ir išvengti. Todėl norėčiau paklausti, kasgi padarė šitą klaidą. Tarybos atstovas baigdamas pasakė štai ką kad jis yra sužavėtas, ministrų taryba taip pat labai patenkinta rezultatu, tačiau sakė, kad norėtų kai ką patikslinti formuluotėje. Aš manyčiau, kad parlamentas, atsiprašau, tarybos atstovas, ko gero, min, turėjau minį ką kitą, jeigu ne, tuomet prašau patikslinkite, kokia formuluotė turi būti keičiama. O jeigu tai yra grinai techninio pobūdžio pakeitimas, tai neturėtų iškilti jokių didesnių problemų. Bet aš norėčiau paklausti komisijos. Jeigu aš teisingai supratau, tai šalia šių techninio pobūdžio pakeitimų turėtų būti kai kurios nuorodos išbrauktos, pavyzdžiui, nuoroda į Europos ekonominės erdvės sutartį. Norėčiau paklausti, kodėl tai turėtų būti daroma. Dėkoju. Paklausim komisijos ir tarybos atstovų atsakyti į šios klausimus, o dabar Ensijų. Ačiū, pirmininkai, aš kalbėsiu prancūzų kalbą, nes nes Rumunija nebuvo įsileista į Šengeno erdvę ir atrodo, kad ir mūsų vertėjai irgi nedirba šiame posėdėje, jų tiesiog neįsileido ir jie liko prie sienos. Na tai pokštas. Nekalbant apie techninius pasiūlymo aspektus, tai tas to pasiūlymo žinia yra tam tikrą prasme simboliška, kad su visomis valstybėmis reikia elgtis vienodai ir nediskriminuoti jų. Kasgi, kalbame apie Šengeno erdvę ir manau, kad reiktų prisiminti pamokas išmoktas e, Bulgarijai ir Rumunijai, bandant prisijungti prie Šengeno erdvės. Taip pat apie tai, kad Šengeno erdvėje, kad visos valstybės narės neturėtų, turėtų būti traktuojamos vienodai, netaikant dv, kažkokių dvigubų standartų. Aš tikiuosi, kad viskas bus sutvarkyta ir kad na, bus patvirtintos tinkamos nuostatos. Pirmininkė, aš taip pat tikiuosi, kad jokios simboliškos pras, pr, paslėptos prasmės čia nėra. Pone Ždanoka. Yes, um, yes, had... Uh, aš taip pat norėjau pateikti keletą klausimų, tačiau po to, kai išgirdau kolegos Dečester ir tarybos atstovų pasisakymus, e, Gavau atsakymus į savo klausimus, mūsų frakcija pritarė visiems pasiūlymams, aš manau, jie bus naudingi keliaujantiems asmenims. Dabar norėčiau pasinaudoti progą ir taip pat pasidalinti savo patirtimi. Grįžtant prieš savaitę iš Strasbūro, aš skridau per Helsinkį ir sus supratau, kad tranzito zonos apskritai ten oruose nebuvo ir todėl aš turėjau tiesiog e, dar kartą užsiregistruoti. Dėkoju. Feldydės. Norėčiau padėkoti komisijai ir tarybai už labai aiškius paaiškinimus ir uh, už tai, kad pranešėjas labai e, konkrečiai paaiškino, kokios procedūros laukia. Mano e, šalies piliečiai turi tam tikrų problemų, kadangi sala yra padalinta į dvi dalis, kaip ten bebūtų, šitie pakeitimai palengvins mūsų gyvenimą ir mūsų frakcija pritarė šiems pakeitimams. Aš matau, kad buvo prašoma patikslinti arba buvo prašoma atsakyti komisijos atstovų į kai kurios pateiktus klausimus. Taigi komisijos atstovas. Euh, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, milijonų eurų klausimas, kas kaltas dėl šios klaidos. Siūlyčiau nešvaistyti tam laiko. Komisija galėtų teikti, kad e, dvi, dvi statymų leidimo institucijos, e, lingvistai, teisininkai, neaišku. Kažkuriuo tai dėrybų metu vyko teksto valymas, kabutėse. Viename straipsnėje buvo kalbama apie valstybės narės, kitose buvo nuoroda į Šengeno narės ir ne visur užtikrintas teksto sklandumas. Ir, ir tai atnešė tam tikras pasiekmes. Uh, Tačiau nemanau, kad apsimoka e, leistis į, į paieškas ir aiškintis, kas kaltas. Dėl klausimo apie Europos ekonominę erdvę. Trečiajame straipsnėje, jo redakcijoje, kaip patikta mūsų pasiūlyme, pakeistoje redakcijoje, yra nuoroda visas valstybės narės, kurios yra Šengeno narėmis arba ES valstybės narės, Airija arba Junktinė karalystė. Ir taip pat valstybės narės, kurios, valstybės, kurios yra Šengeno erdvės narėmis, bet nėra ES narėmis. Ir tai reiškia, kad apimtos ir asocijuotos valstybės, tokios kaip Islandija. Ir e, jeigu remsimės komisijos pasiūlymų, nebereikės nuorodos į Europos ekonominę erdvę. Visas valstybės apima dabartinė formuluoti, dabar nauja nuostata ir būtų na, jau perteklinis, būtų perteklinės nuostatos jau, kurios dar, kuriuose būtų minima Europos ekonominė erdvė. Ponas Jesinski, aš norėčiau padėkoti už klausimą ir ponios Zomar klausimą. Aš atsakysiu, kad šis klausimas nagrinėjimas korepero lygmenių. Mes konstatavome komisijoje, kad tai yra tik tai techninio pobūdžio klaida, kurią reikia ištaisyti preambulės 10 ir 11 punktuose ir čia yra daromas įnuodas į stojimo sutarčių trečios dalies antrą punktą ir ketvirtą punktą 2005 metais. Taigi turėjo būti trečios dalies pirmas punktas ir ketvirtos dalies pirmas punktas. Ir tai yra e, tos nuorodos, kurios būtų teisingos. Jos teisingai atspindėtų stojimo sutarties nuostatą. Pirmame straipsnėje niekas nebus keičiama. Ar pranešėjas norėtų pakomentuoti? No, je, je Labai trumpai noriu padėkoti komisijai ir tarybai bei visiems kalbėjusiems už tai, kad jie akcentavo tai, kad tai yra techninio pobūdžio klaidos atitaisimas ir šio komiteto nariams netrukus pateiksiu pranešimo projektą, kurį, manau, galėsime sparčiai išnagrinėti. Manau, manau kad iki lapkričio pabaigos viskas bus išspręsta ir atrodo, kad e, šiuo klausimu yra sutarimas ir, ir nėra ko vilkinti, tai tiesiog techninės klaidos atitaisimas mūsų teisės aktuose. So to... Dėkuoju. Iki metų pabaigos tikėkime, kad bus užbaigta visa procedūra. Dabar eikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra reglamento 1931 dalinis keitimas dėl Kaliningrado ir konkrečių Lenkijos administracinių rajonų įtraukimo kaip reikalavimus atitinkančios pasienio teritorijos. Pranešėjas yra Trienta Filidės ir dabar suteiksiu jam žodį, o po to žodį suteiksiu komisijai, pirmininkaujančiai šaliai ir galėsime padiskutuoti. Ačiū pirmininkė. Kaip ir ankstesnis pranešimas, šitas pranešimas irgi labai aiškus, konkretus, nekontroversiškas. Mūsų tikslas būtų pašalinti ilgalaikės kliūtis socialiniam, kultūriniam ryšiam tarp žmonių, kurie gyvena plačiaja prasme Kaliningrado e, regione. E, ir tame regione atsirado tam tikras suskaldimas dėl 2004 metų stojimo į ES kai kurių valstybių. Pakeitimas yra siūlomas komisijos ir juo siūloma daryti išimti iš reglamento ir leisti visai Kaliningrado sričiai, e, tai, kuri ribojasi su Lenkija, gauti tam tikrą specialų pavadinimą e, ir taip pat suteikti tam tikrą statusą to regiono žmonėms ir užtikrinti, kad jie galės e, laisviau keliauti regione. Pasiūlymas buvo teikiamas dėl įvairių iniciatyvų, kurios jau buvo įgyvendintos, jos buvo skirtos palengvinti ir supaprastinti Kaliningrado gyventojų keliavimą, pavyzdžiui, supaprastintas kelionės dokumentas, supaprastinti kelionės geležinkelių dokumentai, taip pat 2007 metų Rusijos ir ES vizų supaprastinimo sustarimas. Ir visi šie dokumentai buvo kaip tik ir skirti pagerinti šio regiono gyventojų padėtį. E, pritarėme šiam pakeitimui dėl kelių priežasčių. Visų pirma, jis supaprastins žmonių judėjimą regione. Taip pat bus sutvirtinti geri kaiminyštės santykiai tarp ES ir trečiųjų šalių. Taip pat tai sustiprins ir e, laisvės erdvę, kuri kartais peržengia ir ES teritoriją. Taigi mums patinka pasiūlymas ir mes pakeitimų neteikėme. Dėkoju. O dabar suteiksiu žodį komisijai. Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Taip pat sveikinu šį rezoliucijos projektą. E, yra perimamas, e, pritariama tiesiog komisijos pasiūlymų, mums tai patinka ir dar kartą pasakysiu, kad mūsų nuomonė tai labai svarbus klausimas, tačiau šitas pasiūlymas tikrai nebus precedentas busimiem pasiūlymam. Ačiū už tokią pastabą, glaustą pasisakymą. Ponas Jasinski, pirmininkančio šalies vardu. Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Na, gal tikrai painu, kad aš pasisakau antrą kartą šiandien Nenorėčiau visko dar labiau sumakaluoti, <laughs> bet tiesiog taip jau gavosi, kad visi klausimai, kuriuos šiandien svarstote, patenka į mano kompetencijos rytį. Tad dėl Kaliningrado. Labai trumpai norėčiau informuoti, kokia yra dabartinė padėtis. Spalio 27 dieną taryba sprendė šį klausimą ministrų lygių ir su džiaugsmu, kaip pirmininkančių šalies atstovas, bei kaip Lenkijos atstovas galiu pasakyti, kad susitarė beveik visi ir tikrai pasiekėme bendro sutarimo. Ministrai e, nusprendė, kad reikia sustarti šiuo klausimu, tai tikrai būtų naudinga keliaujantiems asmenims Vis dėlto norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į porą aspektų, kurie labai svarbus, siekiant geriau suprasti diskusijas taryboje, kurios vyko pastarosius du mėnesius. Pirmoji sustarimo dalis yra deklaracijos, bendros deklaracijos projektas, dėl jos praeitą savaitę susitarė komisija ir taryba. Ir toje bendroje deklaracijoje yra aiškiai viskas išdėstyta. Yra numatytos tam, tikros, tam tikras išskirtinis šimtinis susitarimas, tačiau vis dėlto reikėtų pažiūrėti, kaipgi jis veiks. Tai yra svarbiausia užtikrinti gerą informavimo ir ataskaitų teikimo mechanizmą ir dėl to mechanizmo sutarė ir komisija ir valstybės narės. Toliau antrasis labai svarbus politinis aspektas yra toks. E, bendra deklaracija buvo pristatyta Lenkijos deklaracijos vardu ir mes iš esmės sakome, kad Lenkija yra pasiruošusi eiti daug toliau nei dabar egzistuojantys 2006 metų eismo susitarimai. Ir mes ypatingą dėmesį skirsime būtent šiam klausimui, siekiant užtikrinti, kad šis klausimas nebūtų traktuojamas kaip kontroversiškas klausimas Tai yra, užtikrinsime, kad tie, kas atsakingi už saugumą, už migraciją ir už kontrolę šiame regione, tikrai e, vykdytų gerai savo darbą ir kad nesusidarytų išskirtinė kažkokia padėtis. Vienai par kitaip, galutinis sprendimas vis dėlto jūsų rankose ir jei turite dar kokių papildomų klausimų, tai melai juos atsakysiu. Uh... Dėkojame. Kas dar pagėdauja žodžių? Aš nesupratau, kad man suteikite žodį. Aš esu šio pranešėjo, pranešimo šešėlinis pranešėjas Alde grupės. Aš norėčiau padėkoti Triata Filidis, kuris nuveikė didžiulį darbą. Kaliningrado srities įtraukimas į pasienio teritorijas bus naudingas ne tik tai Kaliningrado srities piliečiams, bet ir laimės viso šio regiono ekonomika. Aš manau, kad čia mes susidurėme su realiu, realios politinės požiūriu šioje srityje. Rengiantis šiam sprendimui mes bendradarbiavome su suinteresuotoms šalimis ir atitinkamai pasiūšėm šiam sprendimui ir todėl neturiu jokių papildomų uh, pasiūlymų. Tikuoju, aš norėčiau, kad EPP taip pat pritarė šiam pranešimui ir taip pat džiaugiasi kolegos Trienta Filidis darbu. Vienas milijonas gyventojų jų Kaliningrados rytyje nebebus toliau izoliuojami ir būtent dėl to mes pritarėme šiam siūlymui. Mes taip pat džiaugiamės ir Lenkijos delegacijos sėkme. Pane Zanoka. kai mes aptarnėjome šitą klausimą. Pirmą kartą aš pasisakiau ir tuomet kalbėjau, kad mūsų frakcija pritarė šiam siūlymui, taip pat ES ir e, Kaliningrado srities delegacijos e, narė, lankiausi šiame regione ir norėčiau padėkoti visiems, kurie parodė iniciatyvą sprendžia šį klausimą. Dėkoju, jeigu niekas nepageidauja kalbėti šiuo klausimu daugiau, todėl baigiame šį pasisakymų raundą. Kitas darbo tvarkės klausimas tai yra Europos, atsiprašau, nepaminėjau, iki kada galime pateikti pakeitimus. Lapkričio 9 diena po pietų, tačiau pakeitimus galima pateikti tik tai A4, A84 formate. Taip pat norėčiau priminti, kad mes lapkričio mėnesyje turėtume baigti šitą klausimą ir tikimės balsuoti plenarnėje sesijoje gruodžio mėnesį. Dabar penktasis darbo atvarkės klausimas - ES pilietybės ataskaita už 2010 metų kliučių ES piliečių teisėms šalinimas. Pranešėjas kolegė Tatjana Ždanoka norėčiau, kad jūs pateiktumėte apibendrinimą. Dėkuoju, pirmininkė. Tai yra Libė komiteto nuomonė. Kurį parašė ir peticijos komitetas. Aš esu šešėlinė pranešėja pranešimo, kurį parengė ponė Valian. Mano frakcijos vardu aš dirbau ir esu atsakinga už šitą nuomonę. Aš tikiuosi, kad mes puikiai bendradarbiausime. Ir pateiksime naudingą pasiūlymą. Norėčiau pasakyti, kad nuomonė susideda iš šešių punktų. Pradėsiu nuo paskutiniojo. Ten yra sakoma, kad komisija nebuvo pakankamai veikli spręsdama šiuos klausimus, spręsdama tuos klausimus, kuriuos susijęsia su pažeidimais ir mes raginame, kad komisija būtų aktyvesnė ką ji galėtų veikti, nuveikti. Reikėtų išspręsti problemą susijusią su laisvu asmenų judėjimu. Trečiajame punkte mes reiškiame savo susirūpinimą dėl direkt, laisvo asmenų judėjimo direktyvos įgyvendinimo ir tam tikrų apribojimų, kadangi apribojimai ir toliau e, kliudo ES piliečiams laisvai judėti, mes manome, kad direktyvos nuostatas reikia įgyveninti išsamei ir be išlygų. Kita problema mūsų manimų yra ta, kad nepakankamai yra užtikrinama balsavimo teisė kadangi ES piliečiai gyvenantys kitose valstybėse teoriškai gali dalyvauti vietos ir ES rinkimuose, tačiau vis dėlto iškyla tam tikrų problemų įgyvendinant, užtikrinant šias teises. Ir mes savo nuomonėje pabrėžiame, kad labai nedaug ES piliečių naudojasi tą teisę balsuoti kitoje valstybėje. Savo ypač tuo atveju, kai jų gyvenimo valstybė nėra jų kilmės valstybė arba jie nėra tos valstybės piliečiai. Taigi reikia užtikrinti šią teisę o kliūčių yra įvairiausių ir techninio pobūdžio, ir biurokratinio pobūdžio. Todėl mes raginame komisiją ir valstybės narės užtikrinti galimybę dalyvauti rinkimuose. Dar viena problema mūsų manimų yra susijusi su tuo, kad nepakankamos teisės yra užtikrinamos piliečiams, kurie neturi pilietybės, nors jie gyvena valstybėje narėje. Jie nebūdami valstybės piliečiai ne visada gali pasinaudoti rinkimų teise. Ir todėl mes raginame ES institucijas ir valstybės narės užtikrinti tokių trečiųjų šalių piliečiams, teisę, įvairias teises, kurios būtų panašios į ES piliečiams e, užtikrinamas teises. Taip pat mes raginame valstybės narės visiškai įgyvendinti tarptautinių organizacijų rekomendacijas susijusias su tokiomis teisėmis, ypač teisę balsuoti vietos savivaldos rinkimuose. Mes pateikėme ir vieną rekomendaciją ketvirt, penktame, penktame punkte. Mes siūlome užtikrinti konsulinių įstaigų e, apsaugą piliečiams, kai tokia apsauga yra reikalinga. ypač tais atvejais, kai e, trečiųjų valstybių piliečiai yra užsienyje ir kai jie negali tiesiogiai kreiptis į savo valstybės atstovybę prašydami konsulinės apsaugos arba pagalbos. Taigi tai yra tokie mūsų pasiūlymai pasiūlymai Libė komiteto vardu įtraukti į pranešimą, kurį rengė peticijų komitetas. Dėkoju. Galime pasisakyti, klausti ponės Somar. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau išsakyti kai kuriuos samprotavimus dėl šio pranešimo. Čia kalbam apie ES pilietybę. Ir kalbama apie tam tikrus kliuvinius, kurie atsiranda. Tačiau iš esmės čia turi būti kalbama apie ES pilietybę. Antrasis punktas, pavyzdžiui, neturi nieko bendra su, tuo, su ta tema, kadangi čia kalbama apie, apie apie ES pilietybę, o antrajame punkte kalbame apie ne ES valstybių piliečius. Ketvirtajame punkte taip pat kalbama apie trečiųjų valstybių atstovus, kurie gyvena ES valstybėse ir kuriems yra siūloma suteikti tas pačias teises kaip ES piliečiams. Tai yra tiesiog niekaip nepagristas reikalavimas. Trečiajame punkte yra kalbama, kad nepakankamai įgyveninamos galiojančios direktyvos, ypač laisvo asmenybų, asmenių judėjimo direktyva ir taip pat e, buvo siūloma įtraukti ir laisvo paslaugų tiekimo direktyvą. Be to čia yra sakoma, kad komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, ES piliečiams gyvenantiems kitose valstybėse galėtų dalyvauti Europos ir vietos rinkimuose. Aš nelabai suprantu, kokį vaidmenį turėtų atlikti komisija, kadangi čia tik tai valstybės narės, atskiri regionai ir vietos savivaldos institucijos organizuojančios rinkimus turėtų užtikrinti tą teisę. Galbūt reikėtų pakeisti šitą formuluotę. O šeštajame punktyje, punkte turėčiau prisipažinti, formuluoti yra per daugiau uh, e, skista. Reikėtų pateikti arba konkrečių pavyzdžių, arba atsisakyti tokio visiškai bendro paviršutiniško vertinimo. Thank you very much. They are, uh... Ačiū. Toliau panas Ilčiavas, kuris taip pat prašė žodžio. Uh. Ačiū. Kalbėsiu kaip šešėlinis pranešėjas Aldi frakcijoje. Noriu padėk, visų pirma padėkoti pranešėjai už jos darbą. Norėčiau e, tarp kitų svarbių punktų paminėti keletų. Visų pirma, beveik maždaug 25 procentai visų peticijų, kurių sulaukėme, yra susijęs su e, kliūtimis laisvam judėjimui ir tikėtina, kad atinančiais mėnesiais ir metais ta problema išliks aktuali. Kasdieną žmonės susiduria su, su įvairiausiamis problemomis. Taip yra dėl to, kad patvirtintos direktyvos ir reglamentai pri, turi būti įgyvendinti. Mes reginame komisiją labai atidžiai stebėti, kontroliuoti, kaip užtikrinamas tų teisės aktų įgyvendinimas. Ir šio pranešimo rengimas bus puikia proga paraginti komisiją suintensyvyti savo pastangas. Kai kurios valstybės narės elgesi taip, tarsi laisvą judėjimą numačios direktyvos nėra. Krizės metu uh, es institucijos ir valstybės narės turi aktyviai ginti pagrindinės teisės ir asmens laisvės, nes tai yra šiolaikinės visuomenės egzistavimo pagrindas. Deja, stebime priešingą tendenciją valstybėse narėse, nes susidurėme su uh, asmenų teisų pažeidinėjimu. Toliau. Uh, Romų klausimas. Nežiūrinti tai, kad Romų strategija yra įgyvendinama, tai išlieka labai aktualių klausimų. Reikia toliau siekti papildomos pažangos būsto, taip pat e, Romų vaikų integracijos rytyje, kad, kad, kad užtikrintume tų, tos e, tautinės grupės integracijas į visuomenę. Tačiau pranešime yra perspėjimo signalas kad e, mano minėtos teisės yra numatomos visiems piliečiams, taip pat ir romų tautybės piliečiams. Dar vienas dalykas. Žmonės, piliečiai, kurie gyvena ne savo valstybėje narėje, jie dažnai neturi informacijos apie visas savo teisės. Valstybės narės turi suintensyvinti pastangas informuoti žmonės, ypač dėl to, kad žmonės dažnai sus... negali įgyvendinti savo teisų, pavyzdžiui, e, sutoktinių teisų srityje, taip pat kitų teisų klausimais. Ir biurokratinė tvarka galiojanti valstybėse narise e, yra tokia sudėtinga ir, ir reikalauja tiek daug laiko, kad žmonės tiesiog na, iš anksto apsisprendžia nieko nedaryti. Taigi visais šiais klausimais aš rengiuosi teikti pakeitimus ir tikiuosi, kad draugės su kolegomis mes užtikrinsime geresnę mm, padėtį ir kad šis pranešimas pasitarnaus kaip na, proga paskatinti kai kuriuos pokyčius. Io in parte non, non vorrei ripetermi perché ha già sottolineato alcuni aspetti importanti il collega Ilcev. Eh, E, però eh, ringraziando la collega Sanoka per, eh, per questa proposta, io vorrei appunto. Noriu padėkoti poniai Ždanokai už jos pasiūlymą ir taip pat priminti jums štai ką. Reikėtų dar kartą peržiūrėti e, nuostatas dėl uh, laisvo judėjimo, taip pat dėl galimybės šeimoms judėti. Ponas Ilčiavas apie tai kalbėjo, kalbant apie Romus. Tai ypač aktualu ir tai susiję ir tuo, kad kai kurios valstybės narės ne, nesuteikia galimybės e, LGBT žmonėms ir Romų tautybės asmenims naudotis visomis savo teisėmis. Raginame komisiją perspėti tas valstybės narės, kurios neįgyvendina Romų e, tautybės žmonių teisų, bet LGBT žmonių teisų. Papadopulų. Dėkoju, ponia Papadopulų. Ei. Aš įsiskaičiau į šitą tekstą labai atidžiai. Norėčiau padėkoti kolegoms už nuveiktą darbą. Aš pirmiausia kreipiau dėmesį į ES piliečių teises, o ne į trečiųjų šalių piliečių teises jos užtikrinamos kitomis direktyvomis, o šiuose direktyvose turi būti dar kartą pabrėžimos ES piliečių teisės užtikrinamas laisvas jų judėjimas. 2010 m. ataskaitoje dėl ES pilietybės yra sakoma, kad ES piliečiai susiduria su įvairiomis kliūtimis - ekonominėmis, e, verslo kliūtimis ir taip toliau. O pagrindinis tikslas yra kol kas užfiksuoti tas kliūtis ir sunkumus, o po to stengti juos pašalinti teisės aktų pakanka, tačiau įgyvendinimo srityje dar reikia daug ką nuveikti. Mums reikia užtikrinti, kad mūsų piliečiai galėtų laisvai naudoti savo teisėmis. 2010 m. ataskaitoje yra sakoma, kad galiojančios nuostatos turėtų būti patikslintos, kai kuriais atvejais netgi iš esmės pakeistos kad būtų atsižvelgta į socioekonominės ir techninės prielaidas, siekiant prisitaikyti prie uh, naujų aplinkybių ir užtikrinant uh, ES piliečių teises. Visų pirma, reikia išaiškinti piliečiams jų teises. Manyčiau, kad mes. Kas... Συνόχι απλά να έχει άγνοια για τα συγκεκριμένα. Και επίσης... Τούτο μετρήτε με, yra paskelbti ES piliečių metais ir todėl labai svarbu išsiaiškinti visus trūkumus, visas kliūtis ir e, pabandyti užtikrinti visas piliečiams garantuotas teises. Taigi mes turėtume mažiau dėmesio kreipti į trečiųjų šalių piliečių teises, bet labiau susitelkti į ES piliečių teises. Jeigu pažvelgtume į Kiprą, tai tos šalies piliečiams yra ribojama laisvo asmenų judėjimo teisė. Daug piliečių negali laisvai judėti, todėl Netgi aš, pavyzdžiui, būdama Kipro pilietė, negaliu judėti iš vienos e, šalies teritorijos pusės į kitą. Kai kalbame tik tai apie trečiųjų šalių piliečių teises, tai mes negalime paminti tiesiog ES piliečių teisių. Būtent toks teisų negerbimo pavyzdys gali būti dalies mūsų valstybės piliečių padėtis. Trienta Filidis. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir pasakyti, kad su mūsų frakcijos šešėliniu pranešėju mes uh, pabandysime pateikti pakeitimus. Iš esmės mes e, pritarėme šiam tekstui, jis yra suderintas ir aš manau, kad mano frakcija galės jam pritarti. Aš norėčiau padėkoti už jūsų komentarus, yra pateikti pasiūlymai, tikiuosi, kad į juos bus atsižvelgta. Aš manau, kad pranešėja atsižvelgs į jūsų pagėdavimus ir siūlymus. Uh, Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams bei visiems kolegams, kurie patikė pasiūlymų. Ačiū Jums visiems. ir noriu pasakyti, kad esu pasiruošusi diskutuoti ir kalbėtis apie jūsų pakeitimų įtraukimą į šį trumpą dokumentą. Taip, visų pirma, turime mąstyti apie piliečių teisės Europos Sąjungoje. Ir manau, kad būtent tai ir darome šioje nuomonėje. Tačiau jei norime akcentuoti kai kuriuos mums rūpinčius klausimus, pavyzdžiui, teisę į laisvą judėjimą, tai tikrai pritariu jūsų išsakytiems pasiūlymams. Tai Libė komiteto rengiama nuomonė ir atsižvelgiant į tai, kad visos nuorodos į kitas teisės. Teisės numatytas paslaugų direktyvoje, kitose direktyvose bus galutinėme pranešimo tekste. Aš tikiuosi, tačiau tai nėra Libe komiteto tikslas teikti papildomus savo pasiūlymus, jei neklystų. Uh, Galime dar padiskutuoti tuos pasiūlymus ir parengti galutinį mūsų pasiūlymo tekstą. Taip pat pritariu jūsų siūlymams minėti Romus, jų problemas. Tai tikrai sveikintinas pasiūlymas. Kalbėkime apie tai. Taip pat LGBT žmonės, tai yra tie žmonės, kurie susiduria su specifinėmis problemomis, ypač, pažiūrėjau, kalbant apie galimybę poroms laisvai judėti. Apie tai taip pat galėtumėme užsiminti. Toliau, kalbant apie galimybę paminėti ne, ne ES piliečius ir trečiųjų šalių piliečius, norėčiau Jums priminti, kad kalbėdami apie trečiųjų šalių piliečius. kad trečiųjų šalių piliečio apibrėžimas apima ne tik užsieniečius, bet ir pilietybės neturius, neturinčius asmenis. Ir kalbame apie nuolatos, čia kalbame apie nuolatos ES teritorijoje gyvenančius asmenis. Ir tų kategorijų žmonių teisės yra aptartos 189 direktyvoje. Tačiau jei kalbame apie tai, apie jų kaip nuolatinių gyventojų teisės ir apie galimybę jiems integruotis į savo bendryjų ir regionų gyvenimą ir, ir galimybę balsuoti jiems vietos rinkimuose. Tai, tai yra ta kryptis, kurią norėtų eiti mano politinė frakcija. Uh, Kol kas, žinoma, kalbame tik apie formuluotės. Tačiau ta nuostata apima naują ES pilietybės kokybę, nes kalbame apie ES piliečių teisės visoje ES. Ir mūsų nuomonė reikėtų įtraukti nuorodą ir į kitus nuolatos gyvenančius ES e, žmonės ir užtikrinti ir subalansuoti taip pat ir jų teisės. Komisija. Mes, aišku, galėtume tai svarstyti, žinau, kad peticijų komitete iškyla tam tikrų problemų. Ir, ir žmonės kai kuriuose šalise susiduria su problemais, jie negali balsuoti, jei, tai, jie gyvena ne savo gimtinėje. Ir kadangi komisija yra sutarčių sergėtoje, ji taip pat rūpinasi ir piliečių teisų įgyvendinimo ištikrinimu. Taigi, mano galva, turėtų egzistuoti institucija valstybėse narėse, kuri tuo rūpintųsi ir, ir spręstų šią problemą. Bet šį klausimą galime taip pat toliau svarstyti. Taigi esu pasirengusi svarstyti visus pasiūlytus pakeitimus. Ir po to ir dirbsime pagal nustatytą tvarką. E, Ačiū, taip, manau, kad bus klausimų šešėliniam pranešėjim. Komisija norės pasisakyti, bet taip pat, jei neklystų, Sara Latford norėtų pakomentuoti šį klausimą. Prašau. Aš labai atsiprašau, kad prieš tai negirdėjau ponios Ždanokos pasisakymo. Ne, tai buvo beje jau paskutinės jos pastabos, nes mes jau baigiam aptarinėti šį klausimą. Pone Latvart sako, tai reiškia, aš pavėlavau daugiau nei tikėjausi. Ar vis tiek galėčiau pasisakyti? Taip, prašau. Ačiū. Atsiprašau dar kartą. Aš tikrai pritarsiu viskam, ką sakė ponia Ždanoka ir tam, ką jį išsakė Peti susitikime, nes aš mačiau, kai buvo dirbama peticijų komitete, ypač kai buvo nagrinėjami klausimai susiję su problemomis tų žmonių, kurie turi leidimus gyventi, bet e, neturi vizų arba atvirkščiai. Ir aš pati esu iš Junktinės karalystės, mano rinkiminė apylinkė yra Londone. Ir žinau, kad yra daug žmonių, kurių giminėms, pavyzdžiui, reikia gauti šengeno vizas, bet kyla dėl to problemų ir taip toliau. Taip pat Nemažai mano rinkėjų turi ir problemų dėl a, tos pačios lyties santokų pripažinimo arba partnerysčių, įregistruotų partnerysčių pripažinimo jungtinėje karalystėje ir dėl jų pripažinimo kitose šalise. Mes visi suvokiame, kokios didelės problemos kyla mūsų piliečiams ir 2011-aisiais tik, tai tikrai jau yra nebepriimtina. Europos pilietybė kaip terminas atsirado jau tikrai prieš daugelį metų. E, prieš kelis metus patvirtinome ir laisvos menų judėjimo dokumentą. Bet ir toliau matome, kad e, išlieka daug praktinių sunkumų. Ir, na, Yra ir kitų, aišku, problemų eurozonoje ir apskritai Europoje, bet galbūt kaip tik tame kontekste būtų labai gerai, jei mes galėtumėm parodyti savo rinkėjams, kad bent jau ši Europos projekto dalis pasiteisino ir yra sėkminga. Taigi paraginsiu komisiją imtis aktyvesnių veiksmų ir e, pradėti e, pažeidimo tyrimo procedūras ir mes negalime ir toliau kelis metus tik sakyti, kad taip, padėtis prasta, yra daug spragų, bet nieko nedaryti. Taigi žinome, kokios yra problemos ir komisija turėtų imtis konkrečių veiksmų, pradėti teisinės, teisinius veiksmus tam, kad būtų pašalintos kliūtis laisvam judėjimui ir kad būtų uh, E, taip pat e, pripažintas ir tos pačios lyties santokų ir partnerysčių statusas. Ir tikrai nebegalim ir toliau leisti teisintis tam tikrom frazėm, kad, na, yra tam tikras šeimos suvokimas ir kitai, kitais pasiteisinimais. Taip komisija daug kartų jau teikia pasiaiškinimus, tačiau, man atrodo, jau pats laikas būtų imtis konkrečių veiksmų. Dėkoju. Na, beveik visi kalbėjo apie laisvo judėjimo direktyvos įgyvendinimo problemas. Ir aš norėčiau paprašyti komisijos sureaguoti į šias pastabas. Ir norime išgirsti daugiau informacijos ne tik apie tai, ką jūs mastote, bet ir apie būsimus veiksmus. Pone Georgiodų. Dėkoju, pirmininkė. ataskaitos apie pilietybę tikslas ir buvo pradėti visą šią veiklą dėl kliučių identifikavimo, dėl jų pašalinimo, dėl tų kliučių, kurios egzistuoja piliečiams. Jau beveik 20 metų praėjo po Europos pilietybės įvedimo ir ataskaitos tikslas buvo užtikrinti, kad Europos piliečiai galėtų veiksmingai pasinaudoti savo teisėmis. Taigi mes tikrai džiaugiamės bendradarbiavimu su Europos parlamentu ir tikimės, kad ir toliau galėsime sėkmingai kartu dirbti. Dėl konkrečių elementų, kurie paminėti pranešime. Visų pirma, pasakysiu, kad komisija tikrai žino, kokia yra padėtis dėl etninių mažumų asmenų, kurie nuolat gyvena kai kuriuose valstybėse narėse, tačiau neturi tos valstybės narės pilietybės. Suprantame, kad tai yra labai jautrus klausimas Ir aišku, reikėtų atsižvelgti ir į tam tikras sąlygas valstybės norės pilietybei gauti arba kokiamis sąlygomis yra prarandama ta pilietybė. Šis klausimas yra išimtinai valstybių narių kompetencija ir tik valstybės narės nustato, kokiamis sąlygomis gali būti suteikiama pilietybė asmenims be pilietybės. Taigi komisija jokių būdų negali kištis į šį klausimą. Taip pat valstybės narės turi išimtinę kompetenciją numatyti taisyklės dėl tokių asmenų be pilietybės dalyvavimo vietos rinkimuose. Vėlgi, ES reglamentuoja ES piliečių teisės, kurie gyvena kitoj valstybei nariai, e, kaip jie gali dalyvauti rinkimuose ir ar jie gali būti kandidatais. Mm net jeigu jie toje gyvenančio valstybėje neturi pilietybės. Tačiau dėl dalyvavimo vietos rinkimuose, ypač dėl tų asmenų, kurie neturi ES pilietybės, jau yra ne ES teisės kompetencija. Toliau dėl piliečių teisų įgyvendinimo, dėl tų teisų, kurios kyla iš sutarčių ir kurios yra numatytos ir laisvo asmenų judėjimo direktyvoje. Komisija tikrai siekia, kad būtų veiksmingai gyvendintos nuostatos ir kol kas pasiekėme neblogų rezultatų, vykdome dvišalius dialogus su valstybėmis narėmis ir dauguma valstybių narių jau pakeitė savo teisės aktus arba dabar keičia tuos teisės aktus tam, kad būtų užtikrintas visas, visiškas atitikimas laisvo asmenų judėjimo direktyvai. Taigi mes atidžiai stebime padėtį ir prižiūrime, kaip valstybės laiko savo įsipareigojimų. Yra valstybių, kurios dar ne visai įgyvendino tas nuostatas. Prieš jas pradėjome pažeidimų procedūras ir nuo šių metų birželio iki Liepos buvo pradėtos pažeidimų procedūros e, prieš 12 valstybių narių. Ir tos procedūros apėmė įvairiausius klausimus. Dėl, pavyzdžiui, sąjungos piliečių šeimos narių bei partnerių atvykimo ir gyvenimo bei tam tikrų nuostatų dėl išsiuntimo iš šalies. Mes, aišku, nesėdėsime sudėję rankų e, ir toliau stebėsime padėtį ir sieksime ir toliau užtikrinti, kad visos taisyklės būtų vienodai ir visiškai gyventinamos visoje Europos Sąjungoje. Toliau kalbant dėl teisės dalyvauti rinkimuose. Piliečių ataskaitoje, taip pat ataskaitoje dėl Europos parlamento rinkimų mes numatėme nurodėme, kokios yra kliūtis e, trukdančios pasinaudoti rinkimų teisę. Pavyzdžiui, e, problemos dėl registracijos rinkėjų sąrašuose arba kaip apskritai pasinaudoti šią teisę dalyvauti rinkimuose. E, nustatėme, kad buvo problemų su tam tikrom valstybėm narėm, su juom pradėjome dialogą ir, kaip žinome, dabar tos šalis keičia savo įstatymus, e, bet vienai par kitaip su visom valstybėm narėm mes ir toliau palaikom dialogą ir nuolat stebim, kaip yra keičiama padėtis. Taip pat, kaip žinote, mes esame pasiūlę 2013 metus paskirti ir pavadinti uh, ES piliečių metais. Tai bus puikia proga e, pateikti daugiau informacijos apie e, piliečių kaip rinkėjų teisės. Dėkuoju. Aptardami ES piliečių metus mes grįžime prie šitų klausimų. Dabar norėčiau priminti, kad e, iki lapkričio 16 galite pateikti pakeitimų siūlymus Lybė bus balsuojama gruodžio penktąją dieną dėl šitos nuomonės teksto. Taigi, dabar galime pažvelgti į kitą darbo atvekės klausimą. Kolega Kirkhope atvyko ir kalbėsime apie keliaivių duomenų įrašo duomenų naudojimą. Mes šį klausimą aptarinėjame Liepos 13 dieną. Ir norėčiau Jums priimti, kad po 2007 metų tekstas yra pakeistas po to, kai buvo, kai įsigaliojo Lisabono sutartis buvo atsižvelgta įvairiausių organizacijų nuomonė, pagrindinių teisų agentūros, taip IUEC nuomonė. Šiame pranešime yra kreipiamas dėmesys į tai, kaip galima riboti tų duomenų įrašų, duomenų naudojimą ir taip pat yra atsižvelgiama į kitus aspektus. Aš norėčiau suteikti žodį iš karto pranešėjui Timothy Kirkhop, o po to mes galėsime suteikti žodį tarybos atstovų ir galėsime diskutuoti. Taigi Kirkhop. Ačiū pirmininkė. Prieš pradėdamas savo pranešimą norėčiau informuoti apie e, terminus, terminus, kurie nebuvo paminėti mūsų diskusijos metu iki šiol. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad labai sėkmingas vizitas buvo Jungtinėse karalystėse ir ten buvo kalbama būtent apie keliaivių duomenų įrašus, jų naudojimą. Lapkričio 22 susitiksime darbo grupėje su šešėliniais pranešėjais ir mes, žinoma, išklausysime įvairiausių nuomonių, pranešimų. Ir bus kalbama apie tai, kaip yra naudojami keliaivių duomenų įrašai, duomenys ir tai darysime lakučio 22 dieną. Be to, aš lapkričio 10 dieną tikiuosi pateikti pranešimą ir manau, kad pakeitimai galėtų būti pateikti iki sausio 20 dienos prieš balsavimą vasaro mėnesį. Taigi laiko atrodo yra daug, bet iš tikrųjų jo nėra tiek daug, mes turėtume nuosekliai dirbti, neskubėdami, tačiau taip pat ir atsižvelgti į pirmininkaujančios valstybės darbo tvarkę. Dabar, kai aš paminėjau jau mūsų preliminarius terminus, norėčiau padaryti nedidelę apžvalgą. Aš manau, kad šis klausimas yra labai svarbus. Jau keletą savaičių vyksta diskusijos Per tą laiko antrą kartą susitiko šešėliniai pranešėjai, o paskutinėme susitikime mes konstatavome, kad susitikome su įvairiomis suinteresuotomis šalimis, su jų atstovais ir paskutinėme susitikime mes aptarėme svarbiausius punktus, nagrinėjant šį klausimą ir taip pat aptarėme didžiausias problemas. Pirmiausia, iškyla centralizuotos ar decentralizuotos klausimas. Kai kurie mano, kad centralizuota sistema yra reikalinga ir naudinga, tačiau reikia atsižvelgti į galimus kaštus, į tą teritoriją, tą vietą, kurioje būtų įsteigta tokia centralizuota institucija. Mes direktyvoje nurodome atitinkamas gairias ir tos gairės turi užtikrinti tą patį saugumo, apsaugos lygį visai, visoje Europo, Europoje. Ir jeigu būtų įkurta tokia centralizuota sistema, tuomet būtų taikomi ir vienodi standartai arba reikalavimai. Antra. Aš dar kartą norėčiau pasakyti, kad keletas e, deputatų nebuvo tikri dėl to, ar šita sistema turėtų remtis laisvanoriškų bendradarbiavimų ar privalomojo pobūdžio bendradarbiavimų, kadangi čia svarbiausias klausimas yra užtikrinti bendrus standartus, kurie leistų veiksmingai bendradarbiauti visoms ES valstybėms. Taigi bendradarbiavimas yra vienas iš svarbiausių kriterijų. Taip pat mes aptarėme įvairius tarptautinius nusikaltimus, pažeidimus susijusius su keliaimų duomenų įrašų naudojimu, tačiau kalbėjome ir apie proporcingumo principo išlaikymą. Todėl mes diskusijoje taip pat kreipėme dėmesį į techninius aspektus, neapsiribojame vien tik politiniais. Žinoma, mes negalime e, sukurti vieno sprendimo, kuris tiktų visais atvejais, turint galvoje skirtingą mm, istoriją, skirtingą patirtį sukauptą 27 valstybėse narėse. Ir todėl valstybės narės deda akcentus kartais e, kituose lygiuose. Taigi mes šiame pranešime turėjome apsispręsti dėl prioritetų. Taip pat pasiūlyti tą sprendimą, kuris būtų pats tinkamiausias ir numatytų pačias būtiniausias priemonės. Duomenys, keliaivių duomenys yra labai jautrus klausimas ir būtent šiame pranešime, aš manau, mes turime duomenis traktuoti labai jautriai ir atsargiai ir atsižvelgti į e, asmenų teisės. Todėl aš manau, labai svarbu atitinkamai įvertinti dabartinės procedūras ir taip pat numatyti peržiūrą e, ateityje, grįžtant prie tų pačių klausimų susijusių su keleivo duomenimis. Aš manau, kad reikėtų matyti didelę naudą užtikrinant valstybių bendradarbiavimą, naudojant keleivių duomenis. Ir labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų palikta kokių nors spragų, kadangi oro uostuose yra didžiulis keleivių perteklius ir taip toliau. Todėl šiandien mes turime labai atsargiai vertinti situaciją. Taip pat reikia atsižvelgti į ES mokesčių mokėtojų interesus, taip pat į oro bendrovių galima papildomą naštą. Be to reikėtų labai atsargiai įvertinti e, papildomą kainą, kuri galėtų būti įtraukta į bilieto kainą. Taip pat dabar bilieto kaina į kurią įeina įvairiausi oro mokesčiai. Ir taip pat galėtume pagalvoti apie tą keletą centų, kurie būtų papildomai įtraukti į kainą, bet jie užtikrintų didesnę keliaivio duomenų apsaugą. Be to, reikėtų ypatingai atkreipdėmėsi į duomenų susijusių su keleiviais apsaugą. Labai svarbu piliečiams užtikrinti, kad jų duomenys yra naudojami tinkami ir kad jais nebus piknaudžiaujama. Taigi mes iš įvairių pusių bandėme pažvelgti į šiuos svarbiausius klausimus, kai kurios valstybės uh, be jokių abejonių mūsų manimų galės priimti mūsų pasiūlymus. Tačiau kita vertus, reikėtų pabrėžti, kad šešėlinė pranešėjai puikiai supranta, jog mes galime ateityje konstruktyviai bendradarbiauti ir sutarti dėl visiems priimtino susitarimo. Aš manau, kad keliaivių duomenų įrašų naudojimas turi padėti užkirsti kelią terorizmui ir kitokiems e, nusikaltimams. Dabartinėje situacijoje mes negalime neatsižvelgti į tokį pavojų, į tokias grėsmės. Kai mes e, rengėme techninę dalį, techninės rekomendacijas, bandėme sukurti tokią sistemą, kuri galėtų padėti užkirsti kelią e, baudžiamiesiems e, nusikaltimams. Taigi šitie klausimai yra svarbus ir mūsų komitetui. Valstybės narės naudoja tokius duomenys ir keičiasi dvišalių pagrindų, tačiau mes manome, jog reikėtų numatyti griežtesnės, konkrestesnės tų duomenų naudojimo taisyklės, kurios būtų apjungtos į bendrą sistemą. Svarbu, kad piliečiai mumis pasitikėtų. Ir pasitikėtų bendrovės ir kitos interesuotos šalis bei verslas. Ir noriu visiems visus patikinti, kad esu pasirengęs ieškoti kiek įmanoma platesnio konsensuso šiuo klausimu ir kad tuo pagrindu parengsime pranešimą, kuris bus visiems priimtinas. Uh, Ačiū už pristatymą, dabar suteiksime žodį komisijai, o po to tarybos atstovai, atstovai ir paskui komiteto nariams bus galimybė pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Išklausė pranešėjo pristatymo, manau, visi darome išvadą, kad jo pristatymė išgirdome daugybę mums visiems priimtinų siūlymų, išskyrus galbūt klausimą ar direktyva turėtų būti taikoma vidiniams skrydžiams. Mes manome, bent jau dabar, kad e, geresnis pasirinkimas būtų laipsniškas keliaivių duomenų įrašo sistemos įvedimas ES ir pirma imtis tą sutartį taikyti tarptautiniams skrydžiams, tai yra tiems, kurie atvyksta lėktuvams atvykstantiems į ES ir lėktuvams išskrendantiems iš ES ir šiandieno atžvilgių nebūtų daroma jokio skirtumo. Taip pat praėjus dviems metams po direktyvos įsigaliojimo būtų atliktas įvertinimas ir išsiaiškintume, ar tą pasiūlymą, ar, ar tą sistemą reikėtų taikyti vidiniams ES skrydžiams, nes investicijų kiekis reikalingas, kad ta sistema būtų taikoma tarptautiniams skrydžiams jau yra pakankamai įspūdingas. Ir todėl šiame etape komisijos pozicija yra, kad jį rekomenduotų laipsnišką tos sistemos įvedimą e, vidiniams skrydžiams. Dar vienas dalykas, noriu papasakoti Jums apie tai, kaip sekasi dėrybos su jungtinėmis valstybėmis dėl PNR sutarties. Mes e, jau esame labai netoli e, sėkmingos dėrybų baigties ir detalesnį informaciją tekstą gausite šios savaitės eigoje, tai bus pusiau įslaptintas dokumentas. Ir tas susidarimas turėtų būti parafuojamas kitą savaitę. Daugiau, kalbant apie JAF ES e PNR susitarimą, negaliu pateikti, bet gal, noriu iš anksto jūs informuoti, kad kad tą sutartį netrukus gausite ir kad turėsite galimybę e, įsigilinti jos turinį. Ačiū pirmininkė. E, Dėkui. Dabar norėčiau suteikti žodį tarybos atstovai. Much, um... Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Kirchopui už tai, kad pristatė numatomų darbų tvarkaraštį rengiant toliau PNR sistemą. Man atrodo, kad jau ketvirtus metus svarstome šį klausimą. Tai viena vertus atskleidžia valstybių narių pasirižimą siekti geriausio rezultato, kita vertus tai taip pat reiškia, kad dar išlieka nemažai neišspręstų klausimų, vertinant sistemą ir, ir kokios sistemos mes pageidautume. Tikriausiai nesumeluosiu sakydamas kad ne visas valstybės narės e, yra patvirtinę aiškę poziciją dėl šio klausimo. Tai yra vienas iš sudėtingiausių klausimų, jos svarstymas vyksta tikrai sudėtingai ir, pavyzdžiui, proporcingumo užtikrinimo klausimas čia ypač aktuolus. Bet dabar jau matome, konstatuojame, kad valstybės narės nori siekti bendro supratimo ir kad atsirastų bendra sistema. Nes jau suvokiama, kad sistema yra būtina, kad ją būtina turėti. Kalbame tik apie tai, kaip ji turėtų funkcionuoti ir kaip užtikrinti pragmatišką valstybių narių bendradarbiavimą. Ir kaip ponas Kirchopas akcentavo, dažnai viskas apsiriboja, dažnai viskas sprendžiama dvišalių pagrindų, tačiau reikėtų taikyti bendrą taisyklių ir uh, E, kriterijų rinkinį, dėl kurios susitartų institucijos. Norėčiau papasakoti, ką mes darome ir ką tarybos, ko tarybos pirmininkė siekia, e, nagrinėdama dabartinį tekstą. Mes išklausėme daugybės pristatymų, uh, E, iš suinteresuotų grupių atstovų Ženval e, darbo grupėje ir tų suinteresuotų grupių atstovų informuojamus, kad ši priemonė gali būti labai naudinga ir gali pad... labai veiksmingai padėti užkardyti nusikalstamumą. Tačiau kai kurių valstybių e, delegatai informuoja, kad, pavyzdžiui, praktiškai vykdant PN, duomenų tikrinimą pagal PNR iškyla kai kurių praktinių problemų. E, dar vienas klausimas, ar iš tikrųjų reiktų rinktis laipsnišką sistemos įvedimą? Aš nesakau, kad mes nepritarėme komisijos pozicijai. Tai vienas iš būdų re, užtikrinti paremti tos sistemos įvedimą ir, ir išlaikyti tam tikrą pusiausvyrą. Tačiau sistema turi būti labai paprasta. Nes jeigu ši sistema apsunkins bendarbiavimą tarp valstybių narių institucijų, tai nėra prasmės tą sistemą kurti. Valstybių narių atstovai taip pat minėjo, kad Ypač reiktų, ste, ypač reiktų siekti, kad ta sistema būtų paprasta. O Lenkija, kaip pirmininkė, nori užtikrinti, kad būtų suderinti du dalykai. Tai yra proporcingumo aspektas nepamirštas ir, ir būtų nepamiršta būtinybė tą sistemą bet kokiu atveju dėkti. Taip pat vidiniai skrydžiai reikia apsispręsti dėl, dėl duomenų apriepties, taip pat nepamiršti, kad reglamentas turėtų supaprastinti dabar, dabar galiojančią sistemą. Vienas aspektas, dėl kurio mūsų nuomonė yra labai aiški, tai yra peržiūra, tiesioginis bendradarbiavimas. Uh, turės, veiks paskirtas ekspertų komitetas, kuris e, vertins to sistemos įgyvendinimą. Ir jie ekspertai patik savo nuomonę, ar, tas, ar ta priemonė, ar ta sistema yra priimtina, ar, ar ji padeda pasiekti pageidaujamą rezultato. Dar tebe sprendžiame klausimą Ženval darbo grupėje, kaštų klausimą. Turime būti labai išmintingi ir apsispręsti, kiek PNR sistema turėtų kainuoti, kiek tai turėtų kainuoti kiekvienai valstybei nariai ir kiek tai turėtų kainuoti avialinijoms. Aš esu pasiruošęs atsakyti į klausimus, kurių turėtų nariai. Nulatos palaikau ryšius su kolegomis, taip pat su ponu Kirchopu. Ir esame, aišku, pasirengę padėti Danijai, kuri perės pirmininkavimą svarstant šį klausimą. Thank, thank you very much. I also hope that there will be a common ground to move forward. Uh... Dėkoju. Uh, tikrai džiugu, kad ketinate taip sparčiai judėti į priekį. Išgirdome ir darbų grafiką, kuris buvo pristatytas ponas Albrechtas. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ačiū, pirmininkė. Mane šiek tiek nustebo, nustebino tie tempai. E, turint omenyje tuos didžiulius nuomonių skirtumus. Kai telekomunikacijos duomenys buvo aptarinėjami ir kaip išryškėjo didžiulės problemos, dabar yra aišku, kad keleivio duomenų įrašo e, e, duomenų naudojimas yra labai sudėtingas klausimas ir būtent šie pasiūlymai, mano manimu, yra pakankamai drąsūs. Visų pirma, reikia atsižvelgti valstybių narių E, kompetenciją ir taip pat reikia atsižvelgti į ES sutarties atitinkamus straipsnius. Šita teisinė padėtis buvo išsamei išnagrinėta tarybos teisės skyriuje. Taryba turi išsame medžiagą apie pagrindinės problemas. Pagrindinių teisių agentūra ir taip pat žmogaus asmens teisų ombudsmenas išreiškė labai didelį, didelės abejonės dėl šių duomenų saugojimo iki penkerių metų trukmės, ne, neįrodžius, kad tas saugojimas yra reikalingas. Bet tu drasus šitas pasiūlymus dėl to, kad oro bendrovės jau seniai parodė, kokių kaštų galima tikėtis papildomai. Bent Lufthansa e, pateikė duomenis, pagal kuriuos jai reikėtų papildomai mokėti apie 200 tūkstančių eurų per mėnesį. O galvojant apie ilgesnį laikotarpį, turėtume galvoti apie milijoninės lėšas, taip pat reikėtų galvoti apie tai, kad yra taupama atleidinimiai žmonės iš darbo, uh, taupimo sumetimais, o šioje srityje ir numatytos papildomos išlaidos mokesčių mokėtojams ir vartotojams. Taip pat sunku pritarti šiam pasiūlymui, kadangi nėra jokių konkrečių argumentų, nors yra pateikiama labai daug kritiškų nuomonių. Dėl tų priežasčių aš negaliu pritarti šiam pasiūlymui, norėčiau dar kartą pasakyti, kad aš esu vienas iš tų, apie kuriuos kalbėjo kolega Kirkhop, kurie abejoja, kad tokia sistema yra reikalinga. Aš manau, kad reikėtų kreipti dėmesį į kitas policijos darbo sritis, o ne tik apsiriboti e, asmens duomenų rinkimu ir tiesiog visuotinai stebėti piliečius, kurie po to turės įrodinėti, kad jie yra nieko nenusikaltę. Arba jie turės stengtis kaip nors išvengti to duomenų rinkimo, galbūt jiems reikėti, reik, galbūt jiems reikės gintis nuo tų duomenų, kuriuose bus fiksuojama uh, kokiu lėktuvu kas skrido, kokį valgį valgė lėktuve ir taip toliau. Aš manau, kad DNR duomenų sutikrinimas su keliaivių duomenų įrašo duomenimis yra priimtinas dalykas, tačiau duomenų rinkimas ir saugojimas atsargai, manau, yra visiškai nereikalingas, nedekvatus žingsnis ir visiškai nesiderina su ES sutarčių ir mūsų konstitucijos principais. No, madam La. Dėkoju, ponia Latford. Ačiū, pirmininkė. Na, aš niekada nebuvau per daug didelė PNR entuziastė. Visų pirma, yra ir bendrų abejonių dėl to, ar tai būtina, ar tai yra proporcinga. Uh, ir, kaip sakė kolega, žinome tarybos teisės tarnybos nuomonę, jie įspėjo valstybės narės, taip pat ir mus, elgtis atsargiai, priminė, kad yra tam tikrų iššūkių dėl šio pasiūlymo ir jis ne visai atitinka ES teisę. Taip pat yra ir kitų abejonių. Tai yra, kai kurie iš mūsų nesame įsitikinę, kad pačios valstybės narės daro viską, kas jų galiuose, kad e, sustabdytų žinomus įtariamuosius nusikaltelius arba teroristus. Taip pat tuos, prieš kuriuos jau yra surinkta įrodymų, pavyzdžiui, nesutikrinami stebėjimo sąrašai, pasienių kontrolė nėra šimtų procentų gera, mano pačios šalyje dėl to yra problemų. Tad kyla klausimas, ar tikrai viską padarėme, kad sustabdytumėm tuos žmonės, apie kuriuos žinome, kurie jau yra įtariami. Nepaisant to, kad apie juos jau turime daug duomenų. Ir dar viena pastaba būtų nuogastavimai dėl duomenų saugumo. Pavyzdžiui, kaip užkirsti kelią neleistinam atvykimui Taip pat manau, kad reikia nuostatų dėl to, kaip elgtis tais atvejais, kai pažeidžiamas duomenų saugumas. Na, bet e, yra neblogų aspektų ir ES Australijos PNR susitarime. Ten yra gerų nuostatų dėl duomenų saugumo, dėl įsiregistravimo į duomenų bazės, dėl slaptažodžių ir taip toliau. Kalbant konkrečiai apie PNR, turėčiau pasakyti, kad man visada daugiausiai nerimo keldavo tas profiliavimas, profilių sudarimas. Manau, kad ir dabar komisija nelabai atvirai apie tai kalba. Aš aišku nenoriu kartotis, vėl kalbėti apie tą patį kaip visada, tačiau komisija iš vis atsisako vartoti žodį profiling, profiliavimas. Ir lyg ir sudaromas įspūdis, kad šis terminas taikomas tik tada, kai automatiškai primami sprendimai dėl, pavyzdžiui, draudimo žmogų atvysti šalį. Tačiau aš viską suprantu kitaip. Aiškinamajame memorandume komisija sako, kad PNR duomenys yra naudojami realiuoju laiku tam, kad būtų galima sulyginti tuos duomenys su tam tikrais įvertinimo kriterijais ir pažiūrėti, E, kuriuos asmenys reikia patikrinti, papildomai patikrinti. Ir yra frazė unknown suspects nežinomas įtariamasis, tačiau apskritai ta frazė jau yra pati savaime neaiški, nes jis negali būti įtariamasis, jeigu jis yra nežinomas. Manau, kad jeigu jau norime ką nors daryti, tai turime viską įvardinti, pavadinti savo vardais ir taip pat užtikrinti tam tikrus saugiklius. Man atrodo tikrai visai nenaudinga bandyti per aplinkui kažkaip išsiaiškinti, ko mes norime, bet tiesiai išviesi nepasakyti. Jūs lik ir bandote sukurti profilį asmens, kurio ieškote, tačiau tiesiogiai to neįvardinate, pritaikote kažkokias technikas, kažkokią metodiką ir sukret profilį, tada tą profilį bandote pritaikyti, pažiūrėti, ar jis tinka tam tikriem keleiviam vykstantiem į tam tikrą šalį arba iš jos. Tai reiškia, kad tuos žmonės reikės ir toliau tikrinti. Tačiau kas man rūpi? Iki tam tikro etapo viskas gerai. Tačiau būtina užtikrinti, kad vėliau, kai jūs patikrinat tuos žmonės, ir jie atkrenta, turite iš sistemos pašalinti bet kokį pėtsaką to, kad tie žmonės buvo įtariami. Juk asmuo yra nekaltas, kol nebuvo įrodyta priešingai. Ir jeigu jūs neištrinsite to pėtsako, tos informacijos, tai gali tikrai pakengti tiem konkretiem asmenim. Atsiprašau, kad aš vėl grįžtų prie tos temos, bet paminėsiu ir tuos CŽV kalėjimus ir kalinių pervežimus. Tačiau vėl kyla tos pačios problemos, nes tai irgi buvo žmonės, kurie netinkamų laikų atsidūrė netinkamoje vietoje, kai kurie iš jų buvo kalti, tačiau buvo ir visiškai nekaltų asmenų. Tiesiog jie atitiko tam tikrą profilį, tam tikrą aprašymą ir tapo įtariamaisiais. Aišku, nebūtinai šiuo atveju irgi situacija pasikartos, tačiau būtina užtikrinti, kad nesudarytumėm žmonėm papildomų nepatogumų vien todėl, kad jie buvo pasirinkti kaip atitinkantys tam tikrą PNR profilį. Toliau dar vienas dalykas. Komisija turėtų aiškiai pasakyti, ką jie turi galvoje, kai kalba apie profiliavimą, ką tai reiškia. Ir tiesiog turiu pateikti informacijos ir turiu užtikrinti, kad, kaip jau sakiau, jei asmuo pateko į sąrašą įtariamųjų, nežinau, dėl to, kad atitiko profilį, dėl to, kad lėktuve sėdėjo šalia įtariamojo ir taip toliau, kad vėliau, kai yra išsiaiškinama, jog jie nekalti, kad būtų ištrinta apie jos visa informacija ir kad tiesiog jiem jokių būdų nebūtų pakengta. Kol kas bent jau komisija manęs neįtikino ir nepatikino, kad jie kažkaip spręs šią problemą. Ačiū, ponė Romero Lopez. Ačiū, pirmininkė. Na, šis dokumentas tikrai itin sudėtingas juk kalbame ne tik apie policijos bendradarbiavimo skatinimą sulaikant nusikaltelius arba tyriant nusikaltimus. Toks bendradarbiavimas jau egzistuoja, tam sukurtas Europolas bei Eurojustas. Problema yra ta, kad ir toliau trūksta veiksmų koordinavimo. O tyriant nusikaltimus ir suimant įtariamuosius, koordinavimo trūkumas reiškia įvairias papildomas problemas ir šis siūlomas mechanizmas panašu, kad tų problemų neišspręs, nes tas mechanizmas yra per daug abstraktus. Tie vadinami jūsų skyriai, keliaivių skyriai, neaišku, kokia bus jų funkcija. Taip pat nepamirškime, kad reikia kalbėti apie pačią prevencijos filosofiją ir e, pakalbėti apie tai, kas yra prevencija, ir nusikaltimų užkardimas. Tai jokių būdų nereiškia, kad mes galime laisvai veikti ir daryti, ką tik norime. Jau žinome, daug pavyzdžių buvo, kai neteisėtai buvo pasiklausoma telefoninių pokalbių, pavyzdžiui, siekiant gerų tikslų, tačiau tai buvo daroma neteisėtai. Taigi ir dabar keleiviai, kai pateikia duomenis apie save, kai apie juos yra surinkami duomenis, negali žinoti, kur tie duomenys atsidurs galiausiai. Prieš tuos asmenys gali būti pradėti tyrimai. Tai iš esmės reiškia, kad mūsų piliečiai taps įtariamaisiais ir jiem teks įrodinėjimo našta, nes jie turės įrodinėti, kad jie yra nekalti. Jei administracija padarys kažką klaidą, tai tada patys piliečiai turės save ginti. Taigi reikia gero prevencijos mechanizmo ir mes jį bandome įvesti. Ir policija bei analitikai gaus prieigą prie milijonų žmonių duomenų pagal šį mechanizmą. Tai, aišku, nėra toks jau blogas dalykas, tačiau kyla daug techninių klausimų. Pavyzdžiui, ar bus kažkokių apribojimų? Ar ta prevencija, šitas mechanizmas turės kažkokias ribas? Jeigu, pavyzdžiui, keleivis yra informuojamas, kad jeigu jam bus taikoma ši procedūra, jis susimokės, kad tai užkirs kelią teroristų išpoliams, tai aišku, žmonės tai sudomins. Tačiau reikia daugiau aiškumo. Pavyzdžiui, turi dokumente aiškiau būti apibriežti nusikaltimai, jų rūšis. Taip pat tie keleivių informacijos skyriai jų funkcijos turi būti apibrieštos. Ar jie atliks tik stebėseną, ar kontrolę, ar jie taip pat pradės ir teisinės procedūras ir taip toliau. Taigi reikia daugiau aiškumo, reikėtų geriau apibriežti, kokia bus tų skyrių veikla valstybėse narėse. Taip pat reikia paaiškinti, ar tai bus policijos skyriai, ar tai bus teismam pavaldus skyriai. Taip pat neaišku, kokie bus duomenų apsaugos reikalavimai šiem skyriam tokio paaiškinimo, tokio apibrėžimo taip pat reikėtų. Taigi turi būti viskas aiškiai išdėstyta taip pat, koks bus duomenų apsaugos agentūros vaidmuo šiame kontekste. Kol kas aš jokių paaiškinimų iš teksto negavau ir man atrodo, kad tikrai reikėtų viską dar labai gerai apsvarstyti. Taip pat nekalbama visiškai ir apie nuobaudas. O tai labai svarbu valstybėm narėjim ir aš manau, kad na, turėtų būti kažkokios nuobaudos, kažkokios baudos arba sankcijos. Ypač tais atvejais, kai yra peržengiamos ribos. Tad e, pasiūlymas, turiu pasakyti, yra kelintis nerima ir kelintis daug abejonių ir todėl viską reikia dar labai atidžiai apsvarstyti, išanalizuoti. Ir turime užtikrinti, kad jei kūrėme kažkokius saugiklius, kad jie neduos priešingo rezultato. Taigi, aiškesni saugikliai, taikymos ryties apibrėžimas aiškesnis, taip pat duomenų saugojimo laikotarpis turi būti apibrėžtas ir visa tai turi būti labai atidžiai apsvarstyta. Uh, Ačiū, Karmen. Ponas Gran Paskal dar norėtų pasidalinti savo uh, išvalgomis. Ačiū, pirmininkė. Transporto komitete, kuris šiuo metu nagrinėja šį klausimą, savo nuomonės projekte, e, nuomonės projekte, kurios šešėlinių pranešėjų esu, apie tai yra kalbama. Todėl norėčiau pasidalinti savo mintimis apie tai. Lybė ir transporto komitetai yra susitarę dėl savo kompetencijų sričių. Yra buvę atveju, kuomet ir nepavyko susitarti, tačiau ši, šis nagrinėjamas klausimas susijęs su pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis. Ir kaip šešėlinis pranešėjas galiu sutikti su tuo, kad Libe komitetas turėtų būti pagrindiniu komitetu svarstant šį klausimą, nes svarbiausias dalykas tai yra, čia yra pagrindinės laisvės ir teisės. Uh, Tačiau kai kurie kalbėtojai atrodo abejoja, ar iš viso tos svarstomos priemonės yra reikalingos. Man atrodo, kad mes turėtumėme pademonstruoti drąsą, o iš tikrųjų komisija tokios drąsos neparodė. Tačiau aš pasipriešinčiau tokiam požiūriui. Manau, kad komisija yra tikrai drasi. juk buvo pastebėta, kad mes užtikriname pusiausvyrą tarp pasirinkto tikslo ir priemonių tam tikslui pasiekti. Ir šiuo atveju tikslas yra kova su terorizmu. Ir jeigu kom, mes komitete tokią pusiausvyrą užtikrinsime, manau, kad tikrai daug būsime pasiekę. Jei ne, tai reikš, kad netlikome savo darbo. Ir man atrodo, kad šis komitetas yra tas komitetas, kuris turėtų tuo užsiimti. Kova su terorizmu yra labai sudėtingas rytis. Visada iškyla e, dichotomija tarp laisvės ir, ir būtinybės užtikrinti žmonių saugumą. Tačiau turėtumėme pasinaudoti visomis turimomis ir prieinamomis priemonėmis. Ir svarstama priemonė turėtų būti panaudojama nenuinant per nelik toli ir tai turėtų būti svarbus įrankis kovoje su terorizmu. Galbūt kai kurie parlamento nariai baiminasi, kad ši svarstama priemonė gali būti pernelyg e, nevaržomai naudojama uh, kovojant, užkardant nusikaltimus, kurie gali būti priskiriami teroristiniams nusikaltimams. Tačiau nemanau, kad galime savo leisti klaidą kritikuoti komisijos pastangas e, ir jos nuveiktą darbą. Mums beviltiškai reikia šio reglamento, mums reikia šios, šio įrankio kovoje su terorizmu demokratiškos visuomenės turi turėti galimybę apsiginti nuo terorizmo šio laikinės rykšties. Taip pat tuo pat metu reikia užtikrinti pagrindinės laisvės ir, ir užtikrinti jų apsaugą. Tuo pat metu užsitikrinant galimybę poziciją savo veiksmingai kovoti su teroristais, kurių e, išradingumas taip pat nuolatos auga. Manau, kad svarstydami šį pasiūlymą einame tinkamą linkme, turėsime palaukti pakeitimų. Transporto komitetas neteiks pakeitimų, pakeitimai bus teikiami šiame komitete. Aš esu tik tai pakaitinis šio komiteto narys, bet esu pasirengęs e, svarstyti visus tuos klausimus su e, tais nariais, kurie yra atsakingi už šį pranešimą. Manau, kad mes turime siekti dialogo ir pusiausviros nepamiršti siekio, nepamiršti būtinybės apginti laisvės, bet ir taip pat būtinybės turėti veiksmingas priemonės demokratiškoje visuomenėje apsiginti. Uh, Na, išklausėme tikrai prieštaringų nuomonių dėl svarbiausių dalykų, bet berot sutarėma bent jau dėl pusiausviros. O dabar norėčiau kreiptis į komisiją ir paprašyti komisijos atstovą pakomentuoti visus pasisakymus, po to kreipsiuos į tarybos atstovą o po to žodis bus ponui Kirchopui. Ačiū pirmininkė, sako komisijos atstovas, pabandysiu atsakyti kai kurios iškeltus klausimus ir sureaguoti į išsakytas mintis dėl tarybos teisinės tarnybos pozicijos. Sakyčiau, kad ta pozicija yra kaip, kaip e, alternatyvus teisės akto pasiūlymas, o ne teisės tarnybos nuomonė. E, Nežiūrinti tai, bandysiu jį analizuoti kaip, kaip nuomonę ir pasakysiu štai kas. Tarybos teisės tarnyba pateikė e, visai patrauklę tikslinių skrydžių idėją ir pasiūlymą, teikdama, kad sistema turėtų būti taikoma tik tiems skrydžiams ir maršrutams, kurie priskiriami pavojingiems. Mes nemanome, kad toks sprendimas pasiteisintų. Paaiškinsiu, kodėl dėl e, galiojančių domenų apsaugos nuostatų žmonės turi teisę žinoti, kurie skrydžiai taps tiksliniais skrydžiais ir, ir jei tokia informacija bus vieša ir žinoma, ir tie žmonės yra nusikalteliai ar, arba ž, besirengiantis įvykdyti nusikaltimą, jie pasirinks alternatyvius maršrutus, o ne tuos, kurie paskelbti tiksliniais. Taigi, būtų veidmainiška teikti, kad. Na, būtų veidmainiška dėkti šią sistemą, nes pagal šią sistemą visus skrydžius reikėtų tikrinti, nes potencialiai visi skrydžiai taptų pavojingais. Arba reikėtų apsimesti, kad mes tik tai tikriname keletą skrydžių ir, ir taip stipriname saugumą, tačiau vėlgi tą priemonę būtų lengva apeiti. Nusikaltėliai pasirinktų kitus alternatyvius maršrutus. Taigi mes manome, kad tas sprendimas nepasiteisintų dėl kainos. Bendra suma atrodo gan įspūdinga, bet dar ir dar kartą kartoju, kad tai yra 0,10 centų uh, už kiekvieno bileto kainoje lėktuvo bileto kainoje. Manau, kad tai nesudarys kliūčių Europos ekonomikai atsigauti ateityje. Ta suma. Trečia. Domenų saugumo aspektas. Baronienės Latford pasisakymas. Noriu Jūs patikinti, kad galiojančios taisyklės dėl domenų apsaugos pagal PNR pasiūlymą yra griežtesnės nei sutartyje su Australija šiuo klausimu, bet galime dvišalių pagrindų patikti detalesnės informacijos arba dar sugriežtinti tais, domenų apsaugos taisyklės, bet mes mūsų vertinimais e, domenų apsaugos taisyklės yra griežtesnės nei sutartyje su Australija. Toliau, tendencijų vertinimo aspektas. Ir ar nebus saugomi duomenys, jei koks nors asmuo neteisingai bus identifikuotas kaip potencialus nusikaltėlis, jeigu sėdėjo šalia nusikaltėlio, pasinaudoja kažkieno kortelę. Jūs teisūs, teikdami, kad tuos duomenys reikėtų nedėlsiant sunaikinti. Čia kodėl pasigirsta argumentų, kad tokie, tokie duomenys apie tai turėtų būti išlaikyti, kad ateityje tas pats asmo netaptų panašios klaidos auka. Ok bet jų mes teigiamai vertiname jūsų, jūsų pasiūlymą, mes pritarėme jūsų pasiūlymui. Galiausiai ponios Carmen Romero pasisakymas. Mes tikrai manome, kad E, pasiūlyme yra pakankamai nuorodų į duomenų apsaugą ir sankcijas, bet esame pasirengę detaliau paaiškinti, kad išsklaidytume jos būkštavimus. Ačiū. E, Ačiū. Kai jūs kalbėjote, kai kas bandė komentuoti. Jūs pagėdavote pasisakyti taip. Šiandien mes kalbame apie mano pranešimą. Pranešimą, kurio aš dar neparengiau. Visi daro išvadas tik tai turėdami omeny komisijos pasiūlymą. Tačiau jeigu mes aptarėme komisijos pasiūlymą, tai čia nėra jokios prasmės man čia būti ir kalbėti. Aš norėjau čia informuoti tik apie tai, ką aš ketinu daly, daryti ir ką pasiūlyti. Tai, ką aš pasakiau, buvo mintys prieš rengiant pranešimą, todėl aš norėčiau, kad būtų kalbama būtent apie tai, ką aš pasakiau. Taigi aš nenorėčiau, kad komisija ir mano kolegos atskirai diskutuotų. Kitaip nėra jokies prasmės diskutuoti. Komisija jau seniai pateikė savo pranešimą, kuris buvo pateiktas senokai, aš manyčiau, kad reikėtų diskutuoti apie tai, ką aš pasakiau. Nes išgirdome iš jūsų, kada jūs ketinate parengti jūsų pranešimą, datos yra aiškios ir mes žinome, iki kada galima pateikti pranešimus. Dabar apibendrint reikia pasakyti, kad šitas pranešimas yra pakankamai sudėtingas dokumentas, reikia atsižvelgti į skirtingas nuomonės, taip pat reikėtų suderinti komisijos nuomonę ir būsimą pono Kirkhop e, pranešimą. Ir žinoma, jo pranešime, ko gero, atsispindės mūsų šios diskusijos e, nuostatos. Aš dar nebaigiau. Taryba tarybos atstovas teigia, kad jisai nepageidauja kalbėti. Dabar aš manau, jisai norėtų pasakyti. Dėkoju. Aš atsakysiu į kolegos Kerkhop mintis. Turėčiau pasakyti, kad dažnai mes susidurime su nesusipratimais, vertinant šitą uh, siūloma priemonė. Aš džiaugiuosi, kad ponas Kirkhop kartu su kitais parlamentarais pabandys atsižvelgti į svarbiausius aspektus, naudojant keliaivio duomenų įrašus. Aš prieš keletą metų domėjausi tą pradinę sistema, kuri buvo sukurta Junktinėje karalystėje. Ir galiu pasakyti, kad šioje šalyje yra taikomos labai griežtos nuostatos, naudojant šiuos įrašus apie keleivius. Taigi labai svarbu yra atsižvelgti į duomenų apsaugą ir taip pat užtikrinti, kad būtų daromos, daromi įrašai arba pateikiama informacija apie tokių taisyklių pažeidimą. Taigi lygiai panašiai mes elgėmės, kai rengėmės pasirašyti susitarimą su Australija ir kitais atvejais. Tarybos teisės skyrius parengė savo nuostatas, savo vertinimą Aš nenorėčiau jo kvestionuoti, tačiau turėčiau pasakyti, kad šiame teisės skyriuje nors vertinime buvo pateikiamas klausimas, ar reikėtų suderinti visas turimas priemonės, ar reikėtų pateikti naują sistemą. Svarbu, kad būtų naudojamasi visais keliaivių domenų įrašų sistemos privalumais. Kai kas gali manyti, kad reikia bendradarbiauti tarp saugumo institucijų ir taip pat teisėtvarkos institucijų. Toks bendradarbiavimas būtų taip pat diskutuotinas, Tačiau kita vertus labai svarbu užtikrinti keliaivių duomenų apsaugą ir numatyti, kas gali tais duomenimis naudotis. Aš norėčiau, prieš tai norėjau pasisakyti, o dabar aš norėčiau įskaityti kai kurias abejonės arba nesusipratimus. Ką aš ketinu daryti ateityje? Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pasisakė, kolegai iš transporto komitetų. Aš norėčiau įsigilinti į komisijos pasiūlymą ir jį įvertinti tame kontekste, kuriame yra keičiamasi informacija. Aš taip pat norėčiau įsigilinti į, kitais, į kitus susitarimus dėl keliaivių duomenų įrašų perdavimo. Taip pat reikėtų įvertinti ES ir Australijos susitarimą nors jis yra laikomas labai geru, tačiau vis dėlto reikia išsiaiškinti, kaip yra saugomi asmens duomenys. Taigi aš norėčiau savo pranešime pateikti visus kolegų pateiktus pasiūlymus. Aš dėkoju Jums iš anksto už Jūsų komentarus, pasiūlymus ir galbūt po šios diskusijos jūs dar kartą įsigilinsite į komisijos pasiūlymą, į taip pat ES Australijos susitarimą, mes galime kartu bendromis pastangomis pasiekti gero rezultato. Jeigu mes to, nieko, jeigu ne, to nepadarysime, tai ko gero nieko ir nebebus sutarta išskyrus atskirus ES ir kitų valstybių susitarimus. Tačiau mes norėdami užtikrinti kuo didesnį saugumo lygį mūsų piliečių labui, turime galvoti apie koordinuotą ir taip pat e, kontroliuojamą e, sistemą. Kolegų pasisakymai man buvo labai naudingi. Tačiau, žinoma, dar sunku, kol kas sunku įvertinti tų komisijos pasiūlymų poveikį. Tačiau iš, išklausę komisijos ir tarybos e, nuomonę dėl abipusio bendradarbiavimo mes turime atsižvelgti ir į tai, kad gali kilti papildomų kaštų, apie tai kalbėjo kolegos. Ir be to, aš kalbėjau anksčiau apie piliečių saugumą. Tai vertinant jį kaip pagrindinį tikslą, tos paskiros išlaidos tikrai yra labai nedidelės. Tačiau visų pirma reikia tumėti omenyje duomenų privatumo išsaugojimą ir taip pat duomenų apsaugą. Aš tikiuosi, kad diskusijų metu jūs išreiškėte daugiau e, kritikos ne mano atžvilgiu, o komisijos e, adresu. Ir aš norėčiau patikinti jūs, kad aš į e, šio pranešimo rengimą įtrauksiu šešėlinius pranešėjus, ypač iš transporto komiteto ir pasieksime kuo geriausio rezultato. Ačiū. Lauksime pranešimo ir galėsime jį svarsyti, kai jis pasirodys. Jei nėra jokių kitų klausimų, atrodo, kad ne. Noriu Jūs informuoti, kad Libe komiteto klausimas dėl ES pagrindinių teisių hartijų įsigyvendinimo praėjus dviems metams po Lisabonos sutarties įsigaliojimo vyks lapkričio 10, o kitas komiteto posėdis numatytas lapkričio 23 dieną iki susitikimo.